su Europos komisija mes e, labai daug diskutavome apie tai. Mes tengiamės e, paversti EFSI sėkmę e, ir į tai reglamentuoti ES teisės aktais. Ir Europos parlamento pozicija tik atspindi šitą sėkmingą modelį. Aš labai sveikinu, labai dėkoju, kad parlamentas atsižvelgė į InvestEU ir tai atspindėta šiame tekste taip pat e, tikimės, kad e, daug kas pasinaudos invest į jų galimybę. Jau daugiau kaip 55 metus EIB e, vykdė e, išorės ir vidaus politikos e, priemonės, jas finansavo ir bankas yra sutelktinio finansavimo lyderis pasaulyje ir finansuoja inovatoriškus sprendimus privačiame sektorije. Ir tikrai labai daug buvo finansuojama visoje Europos Sąjungoje. Yra daug projektų tipų ir kaip išorinė e, ES investicijų dalis mes veikiame labai aktyviai gerindami e, namų ūkius, kurdami darbo vietas ir finansuodami smulkų ir universalą e, ir taip pat Afrikoje bei padėdami e, Afrikos moteriams ir jaunimui. Taip pat mes dirbame ir Lotynų Amerikoje ir pal, ten palaikome Europos politiką. Ir mes esame tuo pasirengę e, palaikyti skubius ES prioritetus. Be to, per ekonominio atsparumo iniciatyvą mes paspartinome e, tranzito ir kilmės valstybių ekonomiką. Taip pat vis didėja didesnio koordinavimo poreikis tarp įvairių Europos dvišalių koordinavimo institucijų. E, yra viešai pripažįstama, kad finansiniai e, investicijos, finansinių investicijų svarba vis auga ir ES užsienio e, politika e, patiria daug iššūkių, kurie yra esminiai. Kina, Kinija atlieka vis didesnį vaidmenį tarptautiniu mastu ir tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių, nes e, na, dabar Europa turi parodyti lyderiaujantį vaidmenį, vaidmenį ir uh, tam mums reikia labai stipraus e, Europos investicijų banko. Aš matau, kad pranešime tai yra pabrėžta ir EIB e, centrinis vaidmuo labai gerai atspindėtas. Aš esu tikras, kad jūs e, galėsite pakeisti tai, ką mes išmokome iš EFSI sėkmių, tai, tai, tai įgyvendinti ir šioje srityje. Dėkoju ir tai, kad ponia Kapel iškėlėte skaidrumo klausimą. Aš visiškai sutinku su to, kad mes negalime nusiraminti ir susitaikyti. Dėl skaidrumo jau dabar mes uh, esame uh, pirmaujantis palyginus su kitomis finansinėmis institucijomis. Ir aš tikiuosi, kad valstybės narės naudos tos pačius kriterijus ir standartus. Uh, su kitomis daugia e, šalėmis finansinėmis institucijomis. Aš norėčiau patikinti Jūs, kad mes labai daug dirbame ir uh, pritarėme ES siekiams tokią praktiką įdėkti. Mes taip pat E, taikome juodai sąrašą ir norime, kad lėšos būtų deramai naudojamos. Pabaigoje dar norėčiau vieną aktualų klausimą paminėti. Tai bus aktualu e, tam tikrą laiką, tai yra vakarykščiai įvykiai susijęs su Junktinės karystės pasitraukimu iš ES. Labai apmaudu, kad Junktinė karystė traukėsi. Ji nebe bus EIB narė ir tai turės e, institucinių ir finansinių pasiekmių rimtų mums. Šiame kontekste norėčiau išreikšti e, padėką tam, kad parlamentas e, greitai patvirtino nuomonę dėl EIB įstatų ir valdysenos pokyčių po Britanijos pasitraukimo. Britanijos e, pasitraukimas reiškia, kad EIB kapitalas sumažės maždaug 400 milijardų eurų. E, tai yra e, pareikštinis kapitalas e, pirmiausiai, bet tai reiškia 100 milijardų eurų tiek sumažės mūsų maksimali skolinimo riba. Tikriausiai reikia jums pasakoti, kad niekas nesuinteresuotas tokiu scenariumi. EIB valdyba, kurioje atstovavimo visoms valstybėms narėms priimtos priemonės, kurios skirtos kapitalo bazai sustiprinti po Britanijos pasitraukimo naudojami bus banko rezervai, taip pat e, pareikštinis kapitalas ir e, taip pat e, valstybės narės galės didinti savo didesnių įnašų, sustiprinti vaidmenį savo bankėje. Tai bus, kai Britanija pastrauks iš e Europos Sąjungos. Ir mes norime užsitikrinti, kad toliau galėsime įgyvendinti Europos Sąjungos politikos tiklus. Brexitas e, niekam nėra naudingas, bet e, parlamentas ir komisija turi daryti viską, kad sumažintų neigiamą poveikį kaip galima labiau. Ačiū ir dabar laukiu diskusijų. Dėkuoju pirmininkė, dabar Europos komisija komisaras Katainen. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šį pranešimą, noriu padėkoti parlamentui ir ypač pranešėjai, ponai Barbarai Kapel, už labai svarbų dokumentą. Parlamentas skiria daug dėmesio EIB veiklos stebėjimui. EIB yra pagrindinis veikėjas įgyvendinant ES politinius prioritetus. Europos bankas yra labai svarbus įgyvendinant ES politiką tiek pačioje ES, tiek už jos ribų. Šis bankas įrodė, kad gali keisti savo veiklą. Sėkmingas EFSI įgyvendinimas iliustruoja banko galimybės pasinaudoti naujomis galimybėmis ir pakeisti veiklos modelius, kad būtų galima pašalinti investicijų trūkumus tokiuose sektoriuose kaip infrastruktūros ar inovacijų. Šis bankas užima strateginės svarbos vaidmenį ir 2018 metais daug apie tai buvo kalbama ypač atsižvelgiant į vienos svarbiausių banko akcininkių Junktinės karalystės pasitraukimą iš ES. Aš džiaugiuosi valstybių narių sprendimu dėl kapitalo aspektų po Junktinės karalystės pasitraukimo bei reformų. Tai rodo, kad akcininkai yra įsiparingoję tęsti EIB veiklą, o tai yra labai svarbu siekiant išsaugoti E, aukštus kredito reitingus ir skolinimo apimtis. Daromasi dėl naujos daugiametės finansų programos. Noriu pasakyti, kad EIB liks svarbus įgyvendintojas. Pagal InvestEU fondą komisija siūlė sudaryti partnerystės programą, kuri užtikrintų veiksmingumą. Pagal šį pasiūlymą 75 e, procentai būtų numatyti reglamente. Be to, EIB grupės turima patirtis prisidės prie Invest EU programos įgyvendinimo ir stebėsenos. Komisijos pasiūlymas dėl kaimininių šalių plėtros ir bendradarbiavimo priemonės po 2020 metų numato atitinkamas politikos kryptis. Komisija siūlo naują priemonę taikyti atvirai pasitelkiant EIB turimas ekspertinės žinias taip pat e, pasitelkiant ir nacionalinius, regioninius bei vietos partnerius. EIB yra sukaupęs dešimtmečius patirties ir šis bankas bus labai svarbus įgyvendinant skolinimą išorėje ateityje. Šiuo metu komisija diskutuoja su EIB ir kitomis finansinėmis institucijomis, kad rastų galimybę nuspėti veiklą po 2020 metų. Norėčiau atkreipti dėmesį du labai svarbus klausimus, apie kuriuos kalbama ir šiame pranešime. Pirmiausia, klimato kaita. Komisija visiškai palaiko plataus užmojo klimato kaitos politikos įgyvendinimui. Ši politika turi atitikti Paryžiaus susidarimo tikslus. Daugiau investicijų į atsinaujinančio išteklių energiją. Tai yra labai svarbu siekiant mūsų tikslų. Toliau mokestinių prievalių įgyvendinimas. ES pasiekia beprecedentės pažangos, kovodamas su mokesčių vengimu per pastarosius metus. Yra numatyti teisės aktuose nauji reikalavimai susiję su mokesčių vengimu, ypač finansavimo ir investicijų operacijose. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su EIB ir kitais partneriais pritaikant prievalių vykdymo procedūras. Mes taip pat 18 metų kovo mėnesį patvirtinome savo komunikatą, kuris numato tokių reikalavimų įgyvendinimą. Aš džiaugiuosi, kad EIB ir komisijos tarnybos bendradarbiauja, atsižvelgdamos į e, tam tikras tarptautinės aplinkybės. Komisija ir toliau stebės šią veiklą ir lauks EIB pasiūlymo. Pone pirmininkė, norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai ir visiems kitiems parlamentarams, kurie prisidėjo prie šio darbo. Iš tiesų atlikta labai išsami ir labai tiksli analizė. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui. Dabar Tarptautinės priekybos komiteto vardu ponas Paket. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Mums atrodo, kad EIB dirba gerai. Veikla infrastruktūros srityje įgalina projektų įgyvendinimą. Obligacijų išleidimas leidžia pasinaudoti tarptautinių kapitalo rinkų lėšomis. Didelė dalis lėšų yra išmokama doleriais, o tai reiškia, kad bankas gali sulaukti tam tikrų sankcijų iš JAV. Doleris yra Junktinių Amerikos valstijų priemonė. Europa turėtų daryti savo pasirinkimus. Todėl mes turėtume mažinti EIB obligacijas išreikštas doleriais. Dėkoju. Dabar pereisime prie kalbėtojų, kurie kalbės frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponas Langen, dvi minutės. Dėkoju pirmininkė Hoyer, vicepirmininkė Katainin. Pirmiausia, noriu Jums padėkoti, ponė Kapelį, už labai puikų darbą. Ir labai gaila, kad tokia tuščia šita salė. Šiuo metu vyksta frakcijos posėdžiai dėl to, kad rytoj bus balsavimas. Ir vakar vykda, kalbant apie metinę ataskaitą, ECB metinę ataskaitą, tik tais du kolegos iš APP dalyvavo. Visgi pranešimas yra tikrai geras ir ponia Kapel paminėjo pagrindinius punktus, EPP pritar šitam pranešimui ir kartu su uh, pranešėja mes aptarėme e, kai kuriuos esminius dalykus e, dvišalių pagrindų ir reikia pabrėžti, kad ECB yra e, vienintelis tarptautinis bankas, EIB, kuris priklauso valstybėms narėms ir jisai yra orientuotas į ES standartus ir tai yra milžiniškas pranašumas. Aš netikiu breksitu ir jis, e, e, tikiuosi, bus jam užkirstas kelias, tačiau labai gerai, kad ECB e, turi ir pasirūpinęs savo nuosavų kapitalų. Mm. Taip pat labai E, svarbu ir jūs, svarbi yra jūsų skolinimo galimybė, jūs esate pasaulinis e, bankas ir e, kai yra diskutuojama jūsų metinė ataskaita, aš labai tikiuosi, kad šioje plenarėje sesijoje turėtų būti daugiau narių. Ir rytoj per balsavimą liberalai anksčiau buvo balsuojama susilaik, e, balsavo prieš, e, socialdemokratai e, susilaikė ir tik tais su AKR ir, PP, ir APP balsais buvo priimtas ankstesnis EIB pranešimas. Noriu pasakyti, kad parlamentas labai aktyviai palaiko EIB. Dabar norėčiau steigti e, žmo, e, po dvi minutės e, socialdemokratų frakcijos atstovui. Panas Hauregi, dėkuoju. Aš taip pat pritariu tiems, kurie išreiškė pasitenkinimą pranešimu, kurį parengė, parengė pranešė, bet noriu pasakyti, kad kai kurie dalykai nepakankamai uh, atspindi parlamento poziciją, nes Europos investicijų bankas iš ties yra labai svarbi institucija. Tai yra nepaprastai svarbus ES e, elementas, veikėjas netgi pasaulinio mastu, prisideda jisai labai svariai gyventinant ES politikos priemonės. Ir aš norėčiau kai ką pasakyti. Š kaip tik e, šiuo požiūriu, galvodamas apie trečiasias šalis. Daugelį trečiųjų šalių veikia EIB, bet aš norėčiau paklausti, ar negalėtume dar padidinti mūsų paskolų ir e, taip pat kitų bankinių paslaugų teikti dar desniam skaičiui šalių, nes mūsų išorės politika e, labai dažnai nukenčia dėl to, kad mūsų karinės ar kitos galios yra pernelyg silpnos ir manau, kad finansinės galimybės, ypač šio banko tokia e, svarbi veikla turėtų būti iš naujo įvertinta. Kalbant apie trečias šalis, dar vienas pastebėjimas. Ypač šiek tiek e, norint akcentuoti tam tikrus e, dalykus, kurie išdėstė pranešime. Trečias šalis nėra tik tai rytų e, kaiminystės šalis. Ir, e, E, rytų kaiminystė nėra vienintelė kaiminystė, mes turėtume e, taip pat minėti Afriką ir Latino Ameriką. Afrikoje labai, e, kaip žinia, turime daug rimtų interesų. ES jau pradėjo veikti ten ypač e, klimato kaitos e, pasiekmių. E, srityje, bet reikia dirbti dar daugiau, taip pat Kuba, e, Centrinė Amerika, Kolumbija, reikia taip pat aktyviau veikti ir tose šalyse. Dėkoju. E e, toliau ECR frakcijos vardu vieną minutę ponui Oziuk. Ačiū, ponė pirmininkė, banko pirmininkė, ponios ir ponai, delegacijos vardu Norėčiau pagerbti banko 60 veiklos metų. Pastarėjai metai parodė, koks yra svarbus banko vaidmuo remiant viešai ir privatųjį sektorių. Noriu pabrėžti banko bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis, kovojant su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir agresyviu finansiniu planavimu. Tokia veikla yra papildanti veiksmus, kurių ėmėsi Lenkijos vyriausybė per pastarosius trejus metus. Kalbant apie InvestEU programą, turiu pasakyti, kad EIB yra vienintelis bankas, kuris turėtų būti svarbiausias partneris atsakingas už projektus vykdomus pagal šią programą. Tikiuosi, kad taip ir bus. Galiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją. Labai Jums ačiū. Nun erhält im Namen der ALDE Fraktion Herr Cornier. Toliau ALDE frakcijos vardu ponas Cornier, dvi minutės. Madame la rapporteure, monsieur le président. Pirmą pirmininkę eh, pran, pranešėją EIB iš tiesų labai svariai prisideda prie EIB ekonominės veiklos plėtojimo ir ne tik e, Europos Sąjungoje. E, taip pat buvo e, minimas Brexitas ir jo poveikis, bet aš norėčiau pakalbėti apie keletą kitų dalykų. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad jūs neturėtumėte elgtis kaip privatus bankas, bet elgtis kaip tikrai finansavimą teikiantis bankas. Ir reikėtų, aišku, didelė dalis paskolų dėl akivaizdžių priežasčių yra išduodama e, JAV doleriais, bet Mes, parlamentas, e, norėtume, kad galbūt reikėtų padidinti dalį paskolų eurais ir mes taip pat norime, kad jūs prisidėtumėte labiau prie kovos e, su skurdu. Ir dar vienas dalykas e, - valdysena ir skaidrumas. Tai labai svarbu ir taip pat labai svarbu užtikrinti skaidrumą tarpininkų. Dėl pinigų plovimo reikia būti ypač budriems, nes atsirado naujų manevrų techninių kuriais e, kai kas naudojasi. E, taip pat aš norėčiau kaip e, pakaitinis vystimosi komiteto narys paraginti kur kas didesnį dėmesį teikti Afrikos kontinentui reikėtų finansuoti projektus, kurie naudingi vietos veikiams taip pat, kurie leistų uh, valstybėms uh, užsitikrinti pajamas, kad, galiau, kad jos vėliau galėtų finansuoti savo ekonominę veiklą. Taip pat norėčiau dar uh, pasveikinti pranešėją ir tikiu, kad kolegos pritars pranešimui. Dėkoju. Žaliųjų vartų ponas Ekut. Dėkoju. Labai dėkoju Jums. Visų pirma, mes sudarėme balsuoti prieš. Kodėl? Todėl, kad buvo labai rimtų pakeitimų dėl EIB e, veiklos rezultatų ir juos nebuvo atsižvelgta kompromisuose, tad mes nemanome, kad mūsų kritika buvo atspindėta, tad balsuosime prieš. Tačiau taip pat norėčiau šiandieną pakalbėti apie klimato diskusiją ir e, jo, to nuoseklumą su Europos politikomis. E, visai neseniai Europos komisija paskelbė savo ilgalaikę strategiją, pagal kurią numatyta, kad labai svarbu, jog iki 2050 metų ES nebeišmestų anglės dvideginio. Ir labai svarbu, kad e, tai būtų padaryta iki 2040. -ųjų. Tai yra Iki to laiko energetikos e, infrastruktūra turi visiškai atitikti e, betaršio e, režimo mechanizmą. Tai yra, neturi būti jokio anglės dvideginio po 20 metų. Tad reikia, mes turime, reikia mums investuoti dabar į tai, jog būtų pašalintas iškasnis kuras. Ir dabar taip nėra daroma dar labai daug pinigų iš Europos investicijų banko e, yra e, skiriama iškasnio kūro infrastruktūrai. Tačiau negalima panaudoti tokio argumento, kuris e, prieštarauja ilgalaikiai strategijai. Aš žinau, kad IB sakė, kad mes pasižiūrėsime dar kartą į savo klimato strategiją, tačiau norėčiau dar skubiau pasakyti, ką tai reiškia. Kaip galime užtikrinti, kad nebebus daugiau investuojama į iškasnio kūro infrastruktūrą, nes kiekvienas į iškasnio kūro infrastruktūrą investuotas euras šiandieną um, nepadės mums pasiekti to tikslo, kad iki 2050 metų nebeišmesime CO2. Ir šitą nenuseklumą mes turime pašalinti greitai. Ačiū. gue e, e frakcijos vardu papademolis dvi minutes. Και η Ευρωομάδα της Αριστεράς δεν θα υπερψηφίσει. Θα κατα... Ačiū pirmininkė. E, GUE grupė, e, frakcija balsuos prieš šį pranešimą ir tai darysime dėl tokių pačių priežasčių, kurias išdėstė ponas Eichhout iš žaliųjų frakcijos. Pone Langen, mes patikėme labai konkrečių pasiūlymų, bet jūs mus dėl jų kritikavote pasiūlymus mes teikiame todėl, kad norime stiprinti e, kovą su skurdu, norime stiprinti kovą su klimato kaita, norime didinti skaidrumą, kovoti su mokesčių vengimu. Pakeitim, į pakeitimus, kuriuos mes pateikėme, nebuvo atsižvelgta, jie nebuvo priimti, kadangi pranešėjas, kuris yra NF narys, norėjo e, vis dėlto dirbti su dauguma. Tačiau ponas Koja ir taip pat e, pono, ponui Katainen noriu pasakyti, na, mes tiesiog plekšnojame vieni kitiems per petį, giriame vieni kitus, bet tai tikrai nepadeda EIB tapti geresnė institucija. Taip, EIB dirba gerai, tačiau jo darbas turėtų būti dar geresnis, nes ES vis dar atsilieka investicijų srityje, Ir be to ES turi teikti pagalbą ir už savo sienų. Dabar perskaitysiu keletą žodžių. E, yra pasakyta, kad Europos investicijų bankas neturėjo konkrečių įvertinamų tikslų ir uždavinių, kurie leistų vertinti, e, ar bankas dirba sėkmingai. Oskar Heriks prieš metus pasakė šios žodžius. Jis buvo auditorumų narys. Ir tai buvo jo žodžiai. O ponas Langen, ar jis komunistas, ar jis kairysis, ar jis žalesis? Ne, iš tikrųjų tai buvo auditorumų atstovų žodžiai ir mes turime į tai išvelgti. Dėkoju FDD frakcijos vardu, ponas Koburnas, minutę. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Na, iš tikrųjų, čia matome ES antiamerikietiškų nuostatų atspindį. Europos investicijų bankas atsiriboja nuo didžiausios e, pasaulio rezervų valiutos. E, iš tikrųjų, EIB ar EIB veikia skirtingose šalise ir pritraukia lėšas iš pasaulinių investuotojų ir nekonvertuoja vienos valiutos į kitą. ES stengiasi mažinti EIB priklausomybę nuo e, JAV, nuo JAV dolerių mokėjimo sistemos. O kodėl taip e, yra daroma? Ar taip tiesiog yra siunčiamas signalas apie tai, kad ES nepasitikė Europos, e, JAV užsienio politiką ir jie, jai prieštarauja? Bet iš tikrųjų yra pažeidžiamos JAV sankcijos ir panašu, kad e, jums to nepakako. Vėlgi yra sudaromos sąlygos pažeisti JAV sankcijas. Iš tikrųjų, netaip turėtų būti plėtojami santykiai su svarbiausia sąjungininkė. Ir po breksito Junktinė karalystė galėtų būti jūsų geriausia draugė, bičiulė, bet iš tikrųjų siūloma toks susitarimas, kuriuo siekiama aneksuoti Šiaurės Airiją, taip pat e, E, bandoma atim... Pone Koburnai, jau viršijote jums skirtą kalbėjimo laiką. Kalbėtojas nutraukiam. Okay, Turime tęsti, nes jeigu viršijate savo jums skirtą kalbėjimo laiką 50 procentų, tai keliate problemų kitiems kolegoms. Taigi ačiū Jums. Dabar suteiksiu žodį ponui Šafhauser. Vieną minutę. Ačiū, Barbara. Ačiū už puikų pranešimą, e, tai akcentavo visi. Vis dėlto aš susilaikysiu balsuodamas, susilaikysiu dėl pono Ojer iš tikrųjų jums trūksta, priekaištauju jums, nes jums trūksta drąsos. Aš jums priekaištauju todėl, kad bankas neprisitaikė prie konkrečios e, situacijos. Iš tikrųjų reikėtų imti pavyzdį iš pono Maištat, kuris 2012 metais lankėsi čia. Jis, na, iš tikrųjų siūloma remtis tik e, rinką e, ir norima užtikrinti ilgalaikį finansavimą pritaikytą projektams. Tai reiškia labai didelius finansavimo galimybės. Kitas dalykas - siūloma steigti e, investicijų agentūrą susijusią su Europos banku, kurie, kuri finansuotų projektus grindžiamus nerinkos principais. Būtų finansuojami tokie projektai, kurie būtų gyvendinami pažeidžiamuose regionuose. E, nes iš tikrųjų dabar didėja skirtumai tarp regionų ir būtent taip reikėtų prisitaikyti prie naujų Europos iššūkių. Kiitos edustaja Schaffhauser ja sitten edustaja Fernandes, olkaa hyvä, teilläkin on yksi minuutti. Mm, ačiū, ponas Fernandes, dvi minutės. Sí, buenas noches. Labas vakaras. Dėkoju, pirmininkė. Pone Hoeri, Junkerio planas kurį pats jūs ir įgyvendinote, buvo numatęs padidinti paklausą krizės metu. Tai turėjo būti žiedinė procedūra skatinanti ekonomiką. Iš po Junkerio plano buvo EFSI 2.0, o dabar Invest EU. E, e, Mano klausimas. Turime problemų, gal ir pavyks mums jas įspręsti. Problema ta, kad Junkerio plano tas cikliškumas greičiausiai nukentės, jeigu mes įtrauksime dar vieną elementą, e, kurio pagalba galėtumėm daugiau finansuoti, daugiau investuoti per Europos investicijų banką. Bet problema ta, kad mes sugadinsime Junkerio plano e, rezultatus. Ir įdomu, kaip jų, ką jūs apie tai manote, gal kažkaip galima užkirsti tam kelią. Ačiū. Pane Tumulis, kažkas negerai, ar negirdite vertimo? Klausė pirmininkė. E, ačiū. Sako pirmininkė, keliaukime toliau. Dabar pasisakys ponas Vaits. Minutė. Dėkoju ponui Kapeliui, bet negaliu pritarti ponu Hoeriui iš Austrijos pusės. Ir mes daug e, skiriame lėšų įvairiausioms įmonėms, pavyzdžiui, Ukrainos įmoniai, kuri gamina uh, grūdus ir kiekvienais metais, pavyzdžiui, agrofusion irgi 17 e, metais, tada 18 metais e, vėl. E, ir milijonai eurų yra skiriama iš investicijų banko tiems koncernams, kurie ir taip per metus gauna milžiniškus pelnus ir iš mūsų kreditų dar be to didina tuos pelnus. Ir e, to negali tikėtis nei, nei, nei viena mūsų šalis. Ir taip mes kenčiame nuo dempingo. Mes, ES šalis, mūsų gamintojai nebegali konkuruoti su Ukrainos žemdirbystės įmonėmis, kurias mes e, finansuojame, o tada jos mus užverčia savo pigiais gaminiais. Kytos, edustaja Vaits. Dėkoju, ponia Vaitsai. Dabar e, spontaniški pasisakymai. Septyni asmenys paprašė žodžio.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 Aš neg, nežinau pakankamai duomenų, kad galėčiau vertinti šį klausimą, bet galiu pasakyti, kad šios įstaigos būklė yra gera. Ir tai e, turėtų mus džiuginti. Norėčiau paskatinti labiau pasitikėti e, kūrybinga, kūrybing, kūrybingumo pramonę. Tai yra mums naudinga. Tikiuosi, kad į kūrybinės pramonės investuodami mes daugiau pasieksime. Kol kas nepakankamai yra tai daroma. Na, o kalbant apie Ukrainą, Ukraina yra mūsų svarbi partnerė. Ir mes turime skirti um, lėšų jai ir norėčiau paklausti, kokios yra prognozės pabaigai. Ponas Notis Marijas, prašom. Ačiū pirmininkė. Pane Hover, pakartosiu, ką jums anksčiau esu sakęs. Europos investicijų bankas, jau Graikijos požiūriu, uh, E, tapo e, pagrindiniu skolintoju užsienio bendrovėms, e, kad jos galėtų tiesiog užgrobti Graikijos valstybės turtą. Pavyzdžiui, viena iš įmonių turėjo sumokėti 1,2 milijardų eurų, kad susipirktų regioninius oro uostus. Iš tos paminėtos sumos 860 milijonų buvo skolinti. EIB suteikė šitai įmoniai 280 milijonų, kad galėtų investuoti į orostus. O kodėl anksčiau nesuteikėte tų pinigų? Kodėl nesuteikėte tų lėšų toms įmonėms, kuriams valdė? oro uostus, kodėl nesuteikėt valstybei tokių paskolų, kad E, kad būtų galima e, investuoti. E, o šita įmonė gavo iš jūsų daugiau negu 100 milijonų eurų paskolą iš jūsų. Tai ką jūs darote? Tik tai atrišate rankas užsienės įmonėms, kad jos užgrobtų Graikijos valstybės turtą. Tai kodėl jos turi gauti lėšas už dyką? Kodėl jos neinvestuoja? Ačiū, ponia Marijas. Ponas Šonkelį, prašom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 Norėjau e, kalbėti kitų klausimų, tačiau įdomu, kad trys parlamentarai paminėjo e, JAV dolerius ir EB obligacijas JAV doleriais. E, tai turbūt būtų gerai, kad pirmininkas išsakytų savo požiūrį šitą situaciją ir finansinių, ir politinių požiūrį galbūt pasisakytų. Tai iš tiesų būtų mums labai naudinga sužinoti, kokia jūsų pozicija to tuo, tuo klausimu bus artimiausia ateityje. Dėkui. Dėkoju, ponė Keli. Dabar suteiksim žodį ponui komisijos nariui Katainen. Puhemies. Honorable members. E, Ačiū pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Noriu paminėti tris elementus trumpai, kurie nebuvo minėti šiuose diskusijose, bent jau ne per nelik daug kartą. Uh, nuskambėjo, be, be to tai taip pat svarbu yra iš to, ką daro EIB, tai yra patariamosios paslaugos e, kapitalo e, operacijos, tai naujas elementas banko veikloje ir bendradarbiavimas e, su nacionaliniais skatinamaisiais bankais. Tie elementai tai labai svarbus yra taip pat, galvojant apie tai, ką bankas turėtų daryti ateityje, kad turėtų veikti šiose trijose sritise. Buvo išsakyta kritikos, nedaugelis tokių kritiškų balsų nuskambėjo, bet norėčiau visiems priminti, kad EIB uh, remiasi poreikiais, arba nieko neverčia skolint, skolintis. Patys klientai kreipiasi į banką ir e, prašo galimybės pasinaudoti finansiniais instrumentais. Tai EIB e nėra kažkokia tai panacėja visom lygom gydyti, kaip galima įsivaizduoti. Tai tiesiog yra finansuotojas, e, kuris taip pat teikia ir techninę pagalbą. Na, o kalbant apie Graikiją. AIB e, dėka Graikijos e, MVI sugebėjo gauti paskolų savo projektams. Visi e, žino, kad MVI vaidina reikšmingą vaidmenį Graikijos ekonomikoje ir dėl tam tikrų priežasčių, kurias, visi, kurie, kurias visi žinome, Graikijos bankai negalėjo patenkinti MVI poreikį skolintis, tačiau AIB per EFSI tai darė. Ir taip pat tai darė ir kitų priemonių pagalba. EIB labai daug daro srityje susijusi e, su klimato kaita. Kai Tačiau e, e, taip pat reikėtų pažymėti, kad bankas e, padina finansavimą klimato kaitos projektams. Viskas priklauso nuo klientų, viskas priklauso nuo to, ar tie projektai yra finansuoti. Iš tiesų, EBA nėra politikos formuotoja, tai yra finansinis Europos Sąjungos padalinys. Dėkojame ponui Katainen. Dabar žodis ponui Hoiriui. Much, Ačiū pirmininkė. E, iš tiesų Išgirdau nemažai e, klausimų, galbūt visus e, e, iš karto ir negalėsiu atsakyti, atsižvelgiant į tai, kiek turiu laiko, tačiau galiu pažadėti, kad mūsų Briuselio biuras susisieks su visais, kurie patikė klausimus, į kuriuos neturėsiu galimybės atsakyti. Ir kartais tiesiog, tiesiog, tiesiog reikės ne vien tik tai faktinio atsakymo, bet pareikalaus politinio diskusijų, kalbant pavyzdžiui apie judėjimą link Vilnių CO2 lygio, tai labai svarbu bankui, einame tą linkmę, tačiau bankas neformuoja ES politikos, mes galime prisidėti prie to, kad būtų pasiekta tikslų, o tai darome investuodami daugiau negu 20 milijardų eurų per pastarosios kelius metus e, atsinaujančius e, energijos šaltinius ir na, su, pasirašius Paryžiaus susitarimą esam pasirengę padaryti daugiau. Ir taip pat kalba ne tik tai apie projektus. Pavyzdžiui, žaliosios AIB obligacijos buvo vienas iš pagrindinių žingsnių rengiantis tarptautiniai. Na, bendruomeniai e, spręsti su klimato kaita susijusios iššūkius. Tačiau reikėtų pasakyti, kad kalbant apie standartus ir kriterijus yra nemaža, nu, pavyzdžiui, kalbant apie žaliasias obligacijas, e, ne, negalima paimti tiesiog popieriaus lapo, nuspalvinti žalį ir pasakyti, kad tai yra e, žaliosios obligacijos. Reikia taksonomijos, reikia standartų, kol kas jų nėra. Ir girdėjom tarptautinėse konferencijose, kaip tai gyvenama kitose institucijose. Ir iš tiesų E, e, jie vykdo tos vadinamosios žaliosios projektus susijusios su klimato kaita, bet e, kai iš tiesų pasigilini, kas po to slypi, pasirodo, kad ne tais pačiais kriterijais remiamės. Tai iš tiesų reikia ta, taksonomijos, kurio galėtų remtis viso, visos. visos tarptinės finansinės e, institucijos ir investicijų skatinimo e, institucijos. Ir iš tiesų, kalbant apie žaliasias obligacijas, tai iš dalies padaryta ir tarptinis sutarimas. Ir iš tiesų reikia tam tikro tvarumo, kalbant apie šitas obligacijas. Ir čia tie patys iššūkiai e, kyla. Uh, Nekalbant apie vandens projektus, tai uh, užtikrintas buvo tvarumas, nes rinkos pažengusios į priekį yra galimas palinamumas, e, ki, uh, kitas rytis susijusi su sveikata ir švietimu ir, ir čia vėlgi bus nelengva, tai prašyčiau jūsų paramos siekiant tarptautinio sustarimo šiais klausimais. Antra, uh, Vienas e, iš didžiausių pokyčių per pastaruosius kelius metus yra toks, su Junkerio, e, per Junkerio planą pavyko išspręsti iššūkius e, iškilusius e, e, šį dešimtmetį. Tačiau e, kalbant apie banką, tai vaidmuo yra cikliškas. Tuo metu tai buvo patvirtina, tai didžiaja dalim, tai kas buvo numatyta pasiekta, dar ne viskas padaryta, bet daug. Tai dabar mūsų prievalė yra labiau pasigilinti ir ištingiau pasigilinti į, į tai, kokia ES ir valstybių narių pozicija, kalbant apie globalizaciją ir tautinį konkuravimą. Jau 15 metų ES ES valstybės narės investuoja 1,5 procento BVP mažiau per metus į inovacijas, tyrimus, plėtrą, švietimą, o mūsų, palyginti su mūsų pagrindiniais konkurentais Azijoje ir Amerikoje. Ir iš tiesų reikėtų matyti, kad netenkamas konkurencingumas. Ir aš manyčiau, EB tenka toks iššūkis, kad reikėtų finansuoti inovacijas ir, ir švietimą per artimuosius metus. Kai sakau švietimą, tai turėtų prasidėti pradėti e, nuo vaikų darželio ir pradinių mokyklų. Dar norėčiau padėkoti už jūsų e, paramą. Iš tiesų mes esame ES įrankis už ES e, ribų, galime būti labai efektyvus. E, kas kalbėjo apie vadinamąją švelnėją galę, bet mes na, turime išorinio skolinimas įgaliojimus iš ES, bet tam kyla labai didelis pavojus. Jeigu jūs norite, kad mes darytume daugiau, aišku, aš esu pasirengęs daryti daugiau, ne tik tai Afrikoje, bet pavyzdžiui, plėtodami su strateginius santykius su Latino Amerika. Ameriką ir Aziją, galiu pateikti ir kitų pavyzdžių ir mes su džiaugsmu tai darytumėm, tačiau tam reikėtų, kad būtų sustiprinti mūsų išorės skolinimo įgaliojimai. Tai turėtų, būti, e, turėtų padaryti ES, suteikti tokius įgaliojimus savo bankui. Na ir e, dėl Afrikos. Mm, iš tiesų, europiečiai dažnai galvoja, kaip atsitiko e, taip, kad tik ištikus migracijos krizėje mes pradėjome suvokti, kokie užšūkiai tenka Afrikai. Afrika ne, mums svarbus žemynas ne tik todėl, kad iš ten e, kyla migracija. Iš tiesų, mes turime plėtoti savo e, vystimosi politiką ir perė, pereiti prie partnerystės santykių, o ne donoro gavėjų santykių. Ir e, šiame kontekste mes turėtumėm suvaidinti svarbu vaidmenį. Dėkui. Dėkoju ponui Hoyeriui ir diskusijų pabaigai suteiksiu žodį poniai Kapel pranešėjai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė, o ispanams SND nariams norėčiau pasakyti, kad e, kol kas mes neturime jokio mandato ir aš pabrėžiau, kad atsparumo iniciatyvos ir taip pat e, vakarų Balkanų e, partnerystės iki 6 milijardų buvo padidintas finansavimas ir pirmiausia reikėjo mandato Afrikos strategijai. Žaliesiams ir guja nariams norėčiau pasakyti, kad 25 procentai. E, 25 procentais padidėjo tas rytis finansavimas, apie kurią jie kalbėjo. Ir e, jeigu norite keisti šitą skaičių, reikėtų ir tam naujo mandato. Pone Hoer, teisingai sakote, šis bankas sukuria pridėtinės vertės. 14 milijardų e, buvo įmokėta ir dar daugiau įmokėta buvo į investicijų banko fondą. 110 e, e, milijardų. Na, žodžiu, norėčiau gerai paprašyti pagalvoti, ar tikrai m, mm, tai yra tinkama. O ponui Korbenui noriu pasakyti, kad e, jei įvyks e, breksitas, vis tiek 27 narės, ES nepražus, 27 narės yra įsipareigojusios savo uh, įnašus sudaryti, rezervą sudaryti ir tai yra tikrai teigiamas dalykas, todėl prašau kolegų rytoj balsuojant palaikyti šį dokumentą. Kiitokset esittelijälle, kiitokset edustaja. Ačiū pranešėjai. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsuojama rytoj. Kitas klausimas darbo atvarkėje. Pono Pirinskio pranešimas, 2017 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės. Labai svarbu, kad pirmininkas Hoyeris dalyvauja e, svarstant ir šį klausimą. Pranešėjui suteikiu žodį keturioms minutėms. Pone Pirinski, prašom. You, Ačiū pirmininkė, pirmininkė Hoyer, komisijos nariai. Kaip sakė pirmininkė, džiaugiuosi, kad jūs asmeniškai dalyvaujate šioje metinėje diskusijoje EIB finansinės veiklos kontrolės klausimų. Man teko garbė stebėti banko veiklą šiuo požiūriu. Tai dariau ir kaip biudžeto kontrolės komiteto pranešėjas, ir kaip šešėlinis pranešėjas. Ir tai dariau pastarosius penkerius metus. Ir šiandien džiaugiuosi galėdamas pristatyti pranešimą, kuris grindžiamas ankstesnių metų parlamento pozicija ir kuris susilaukė labai plataus pritarimo komitete. Noriu akcentuoti, kad e, pranešime atkreipiamas dėmesys, kad 17 e, metais e, banko skolinimo veikla, kuri sudarė 69,9 milijardus eurų ir taip pat audito rūmų išvada, kad banko valdybos finansinės ataskaitos, kurias pateikė, patvirtino direktorija, tiksliai atspindi banko finansinę padėtį, jos veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Jie atitinka apskaitos sistemą. Tuo pačiu metu pirmininkė ir komisijos nariai pranešime kalbama apie nuolatinį susirūpinimą dėl banko skiriamų priemonių geografinio pasiskirstimo. Mes apie tai kalbėjome ankstesniais metais. Šiemet duomenys rodo ir pranešime apie tai sakoma, rodo, tai, kad 2017 metais pusė valstybių narių gavo 80 procentų visų EIB investicijų ES viduje. O likusios 14 valstybių narių gavo tik 10 procentų tų mm, investicijų. E, komisijos atstovas Katainen ir pirmininkas Hoyer sakė, kad EIB yra pasivus E, prašymų dėl projektų gavėjas ir remdamasi savo vertinimu finansuoja arba nefinansuoja projektus, bet iš tikrųjų tai netitinka banko e, teisės aktuose numatytų e, prievolių. Bankas turi atlikti aktyvų vaidmenį, siekdamas užtikrinti rinkos pusiausvyrą ir siekdamas socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos. Ir žinoma, kyla klausimas apie Mm, tinkamas, racionalės investicijas, bet e, akivaizdu, kad bankas negali būti vien pasivus e, finansavimo prašymų gavėjas. Yra keliami svarbus reikalavimai bankui, apie tai kalbu kons, pranešimo konstatuojamosiose dalise, iš banko reikalaujama nuolat ir išsamei vertinti poreikius įvairiuose sektoriuose ir būtent tai padeda nustatyti investicijų spragas ir kliūtis įvairiuose regionuose ir taip pat įvardyti galimybes, kur įmanomos investicijos į augimą ir darbo vietų kūrimą. Mm, banko veikla patenka į biudžeto kontrolės komiteto veiklos sritį. Todėl norėčiau pasakyti, kad e, banko reakcija, atsižvelgiant į parlamento rezoliucijas, kuriuose buvo raginti raginama suteikti daugiau galimybių susipažinti su banko įvairių struktūrų posėdžių protokolais. Taip pat bankas buvo raginamas tobulinti skundų teikimo procedūrą. Čia norėčiau padėkoti bankui už priemonės, kurių buvo imtasi, bet baigdamas noriu pasakyti, kad vis dar yra didelių problemų dėl interesų konfliktų prevencijos. E, čia kalbu apie narius dirbančius EFSI komitete. Taip pat kyla problemų dėl interesų konfliktų prevencijos valdyboje, direktorių taryboje. Taip pat kyla problemų ir dėl informacijos atskleidimo apie tarpininkus ir galutinius gavėjus, e, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui mokesčių srityje ir mokesčių vengimui. Taigi matau, kad man liko keliolika sekundžių, aš pasiliksiu tą laiką savo baigiamosioms pastaboms. Dėkoju pranešėjui. Dabar suteiksiu žodį Europos investicijų banko pirmininkui Hoeriui. Prašom. Much, Ačiū pirmininkė. Man labai malonu antrą kartą kalbėti šiame plenarinėme posėdėje ir e, aptarti Europ... tai, ką atliko Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas ir ką toliau darys, remdamas Europą. Visų pirma, noriu papasakoti, kaip mes kontroliuojame savo finansinę veiklą. Taip pat noriu sureaguoti ir kai kurias pastabas puikiame biudžeto kontrolės komiteto pranešime. Už tą pranešimą dėkoju pranešėjai ir kitiems parlamento nariams. Ponios ir ponai, praėjusiu metu Liepos 18 dieną mes pažymėjome tai, kad įvykdėme savo įsipareigojimą skirti papildomai 350 milijardų eurų investicijų gyvendinant Junkerio planą. Mes taip pat sutelkėme investicijų, kurių vertė yra 335 milijardai ir taip pat esame nusistatę tikslą iki 20 metų pasiekti 500 milijardų. Vis dėlto bankui kylantis iššūkiai nemažėja ir neseniai mes kai kurios iš jų aptarėme. Tarp jų, pavyzdžiui, reikėtų paminėti Brexito padarinius, tai yra patys akivaizdžiausiai iššūkiai. Biudžeto kontrolės komitetas taip pat įvardė tam tikrus banko viduje kylančius iššūkius. Norėčiau pakalbėti apie du iš jų visų pirma valdymo keitimas ir papildomumo ir sanglaudos e, valdymas. Na, mes esame pirmaujanti finansinė institucija skaidrumo ir kok valdymo kokybės prasme. Mes vadovaujamės tarptautinę praktiką ir taip pat kitų tarptautinių finansinių institucijų principais. Mes taip pat gyvendiname politiką, kurią peržiūrėjome 2015 metais, ją peržiūrėsime ir kitais metais. Ir mes taip pat e, kovojame su sukčiavimu ir korupcija, užtikriname atskaitom, atskaitomybę. Ir mes e, Esame bankas, kuris laikosi aukščiausių standartų. Mes sustipriname savo bendradarbiavimą su Olafu, su ombudsmenu ir e, nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes labai rimtai vertiname reikalavimus ir rekomendacijas ir mes neseniai įvertinome banko reikalavimų vykdymo e, mechanizmą bendradarbiavome su Europos ombudsmenu. 2018 metais vasario mėnesį bankas e, įgyvendino naują išimčių politiką kartu su komisija. Taip pat pernai patvirtinome peržiūrėtą skundų nagrinėjimo mechanizmą, atsižvelgdami į organizacijos Transparency International rekomendacijas ir kitas rekomendacijas. E, dabar Sieksime kovoti su kitais iššūkiais ir stiprinsime valdymą. Sieksime e, stiprinti vidaus finansų valdymą. Liepos mėnesį direktoriai sutarė dėl kelrodžio plano, ką reikėtų keisti. Buvo numatyta 14 veiksmų, jie bus įgyvendinami šiemet. Per daug nesileisdamas į detalės noriu akcentuoti vieną aspektą, apie kurį buvo kalbama ir e, pranešime. Mes stipriname vidaus kontrolės e, mechanizmą ir e, dėgiame tam tikrą apsaugos modelį visame banke. Ir banko centrinėse struktūrose ir vaisio tarnybose. Ir taip pat mes stengiamės, kad direktoriai pasirūpintų rizikos valdymu ir nebūtų atsakingi už e, mūsų pagrindinę veik... betarpiškus veiksmus. Dar vienas pavyzdys, kaip mes stipriname savo valdymą. Mes svarstome galimybę e, paskirti grupės vyriausiai pareigūną, E, jis būtų atsakingas už valdymą, taip pat e, mes siekėme stiprinti valdybos sprendimo prieimimo galės ir EIB priežiūros sistemą. Be to mes nuolat e, peržiūrime ir vertiname mūsų sukūriamą pridėtinę vertę. Ir dar trumpai noriu paminėti antrą aspektą, tai yra papildomumas ir sanglauda ar nuseklumas. Papildomumo uh, savoka yra labai svarbi, kalbant apie ESIF, tačiau tai svarbu ir pačiam bankui, nes jeigu mūsų nereiks, jeigu šį darbą galės atlikti privatus sektorius, tai tiesiog mūsų nebereikės. Taigi papildomumas mums nereiškia nieko naujo, tačiau kalbant apie ESIF, mes mm, ypač norime parodyti, kad tai, ką darome, papildo kitus veiksmus. Taigi projektai turi būti įgyvendinami ten, kur neveikia rinka, kur yra netidėliotinų poreikių ir tinkamumas finansuoti yra tik tai prielaida. Mes taip pat siekiame, kad EIB e indėlis e, iš tikrųjų yra apčiuopiamas ir daug ką pakeičia. Taip pat EIB parama turi papildyti ir parama iš kitų šaltinių. Ir banko vykdomos intervencijos e, stiprina uh, tinkamus finansuoti projektus visuomenės e, gėrio požiūrių. E, projektai gyvendinami ten, kur mm, jų negalėtų įgyvendinti rinka arba to nebūtų galima padaryti per tą patį laiką. Ir vertindami papildomumą mes nuolat siekiame, siekiame mm, tobulinti AIB paslaugas ir mes dabar e, kaip tik peržiūrime savo trijų ramščių vertinimą. Taigi EIB ir toliau gilinsis į struktūrinius investicinius poreikius, mes ir toliau sieksime tvaraus finansavimo, tvarių sąlygų. Mūsų užmojis yra stiprinti augimą, darbo vietų kūrimą, skatinti taip pat ir e, privataus ir viešojo sektoriaus investicijas. Mes esame įsitikinę, kad remdami inovacijas ir gilindami integraciją ir sanglaudą mes tikrai neprieštarausime niekam, tai neprieštaraus vienas kitam. Ir tik e, sukurdami integruotą, įtraukę erdvę mes e, prisidėsime prie Europos e, klėstėjimo ir tik novatoriškai dirbantį Europą sudarys sąlygas integracijai ir sanglaudai. E, sanglaudos e, ir konvergencijos stiprinimas ir toliau lieka labai svarbus banko prioritetas. Mes ir toliau prisidėsime prie sanglaudos, siūlydami įvairių produktų paketą, tai yra transporto infrastruktūros e, paketą ir kitas paskolas, tai sudarė 26 procentus mūsų produktų Ankstesniais metais sanglaudos prioritetiniams regionams mes skiriame 29 procentus lėšų. 2018 metais mes tikslą viršijome, 31 procentų mūsų skolinimo veiklos buvo skirta sanglaudos prioritetiniams regionams. Ir taip pat noriu pasakyti, kad su klimato kaitos susiję